Pasitikrinkim dėl balsavimo. Pone Bilbao, jūs norėjote, atrodo, pastabą išsakyti. Taip, laba diena visiems. Pone pirmininkė, norėjau pasakyti, kad atvykau iš kito komiteto ir palikau ten savo kortelę, bet prašyčiau įskaičiuoti ir mano balsą. Aš balsuosiu rankos pakelimu. Dėkui, pirmininkė, ačiū. Pone Reikia, ir jūs taip pat balsuosite. Tai štai. Jeigu dar su šypsena pasakytumėt visą tai, tai būtų dar geriau. Alors, vous levez bien la main. Tad kviečiu visus kelti rankas labai aktyviai, nes taip bus galima jūsų neužmiršti ir tinkamai balsuoti. Vis tik, manau, kad kolegų nors ir yra pakankamai, bet pasitikrinkim, balsuokime dabar. Balsuojame. Ir baigėme balsuoti. Puiku, yra reikiamas kolegų skaičius, pradėsime nuo sustarimo tarp ES ir Kinijos liaudės Respublikos vyriausybės dėl oro susisiekimo tam tikrų paslaugų aspektų. Pradedam balsuoti. Pone Bilbao atrodo rado savo kortelę, ponė Reikėlė. Baigiame balsuoti. Vienbalsiai. Tai irgi puiku. Jūs balsavote už, ar taip? Pone Ryk ir jūs priskaičiavus 43, toks bus balsavusių užskaičius pažymėtas oficialiuose duomenyse. Tad dabar periname prie pasikeitimo nuomonėmis su ponia Maša Maskovičkos Telek. Jie yra Euro, e, jūros, organi, jūrų saugos organizacijos atstovė, Europos jūrų saugumo agentūros įktomoji direktorė. Jie atrodo jau yra čia. Galime ją pakviesti. So nice to see you again. Yes. Merci beaucoup. Dėkuoju. Gerbiami kolegos, mums tenka malonumas savo komitete pasveikinti ponę Markovič Kostelek. Ji yra Europos jūrų saugumo agentūros vykdomoji direktorė. Po rinkimų 2019-aisiais aš nusprendžiau, kad pakviesim visų trijų agentūrų vykdomosius direktorius kad jie mums pristatytų savo veiklą. Tad labai džiaugiuosi ir sveikinu mūsų direktorę, kuris sausio 1 pradėjo įti savo pareigas 2019 metais. Mes vasarį e, šių metų lankėmės toje agentūroje, visada palaikėme puikius bendradarbiavimo santykius su Europos jūrų saugumo agentūra. O šiandien proga direktoriai tenka pristatyti tos agentūros svarbiausius pasiekimus, veiklas ir kokią numatomą strategiją ateičiai. Galbūt galėsime jums kuo nors padėti, nes jūrų sektorius mums yra labai aktualus. Žodis jums, ponia Kasteliak. Šešios minutės, o paskui vyks diskusija su mūsų komiteto nariais. Jūs angliškai atrodo kalbėsite, taip? Na tai ir puiku. Pone pirmininkė, Pone, ponios ir ponai, Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man tikrai džiugu dalyvauti šiandien komiteto posėdėje. Čia jau esu antrą kartą 2019 metais. Tai yra mano pareigų pradžia Europos jūrų saugos agentūroje. E, Aš Aš kreipiuosi šiandien jūs kaip į naują transporto komitetą ir norėčiau pristatyti penkiems metams numatytą e, mūsų veiklos strategiją. Ji buvo patvirtinta praėjusį mėnesį. Mes visi žinome, kad jūrų transportas yra gyvybiškai svarbus Europos ekonomikai. Daugiau negu 80 procentų e, prekių ir paslaugų keliauja jūra. Ir tam e, mūsų sektorius yra svarbus. 33 procentai vidaus prekybos visų prekių keliauja per Europos uostus. Europos Sąjunga yra svarbi e, veikėja tarptautinėje arenoje 40 procentų. E, Jei pri, 40 procentų viso tonų skaičiaus yra perkraunama būtent Europos uos, uostuose. Taigi mūsų uostų sektorius yra labai svarbus e, tarptautiniai priekybai apskritai. E, Visą tai e, turi plėtotis, nes plėtojasi pati laivyba, ji tobulėja. Tai yra labai dinamiškas rytis, savo esme yra daug pasikeitimų ir mes galime sakyti, kad būtent dabar laivyba auga labiausiai. Nieko nuostabaus, kad technologiniai pasikeitimai mūsų taip pat kasdienį gyvenimą pakeitė. Mes e, turime ir autonominių laivų ir dabar dirbame ir su jais. Taip pat naudojamas ir neiškastinis kūras ir tai dar labiau pakeis šios dienos laivybą. Yra didžiulis potencial, potencialas sumažinti neigiamą įtaką aplinkai. Tai suteikia taip pat ir galimybės ekonomikos augimui, kai siūlomi išmanų sprendimai ir technologijų panaudojimas. Tačiau yra žinoma, kad tai nėra tas rytis, kur nėra iššūkių. Saugumas, sauga, socialinė dimencija - visa tai yra svarbus dalykai. Mes savo agentūroje rengiamės būti pasirengę tremti tuos iššūkius ir taip pat norime, kad e, atliktume tinkamai tai, kas mums patikėta ir kad galėtume tinkamai prisimti mums tenkančius įsipareigojimus ir atlikti, kas mums patikėta. E, turime naują parlamentą, naują Europos komisiją, buvo ES iškelti nauji prioritetai ir Mes žinome, kad tai turės didelės įtakos visiems mums. Daugiametė finansinė naujoji programa, kuri bus įgyvenima nuo 21 metų, yra ta, dėl kurios dar tebesiderama. Ir esu dėkinga komitetui dėl to, kad buvo atsižvelgta į mūsų agentūros prašymą išlaikyti stabilų biudžetą realiuoju laikotarpiu ir aš manau, kad galiu tikėtis jūsų tolesnės paramos šio klausimu. prieš priešstatydama naują strategiją norėčiau tiek, dar šiek tiek plačiau papasakoti. 2002-aisiais agentūra buvo įsteigta pagal Erika 2 paketą. E, Visą tai reaguojant į didžiausias e, katastrofas, Erika ir Prestiž katastrofas, kai e, nors tos avarijos ir vyko už šimtų kilometrų nuo ES krantų Mm, taip pat turime finansavimo reglamentą, kuris buvo pakeistas ne kartą, įskaitant ir pastarai 2016-aisiais, kad Europos bendradarbiavimas, saugant sienas, taip pat e, atitektų mūsų veiklos ryčiai. Pagal mūsų įsteigimo reglamentą EMSA yra decentralizuota agentūra, kuri buvo įsteigta tam, kad būtų užtikrintas e, jūrų saugumo aukštas lygis, kad sauga būtų užtikrinta, kad būtų randami atsakymai sprendžiant taršos problemas e, ir taip pat, kad būtų tinkamai sprendžiamos problemos taršos, kurią sukelia dujų ir naftos įrenginiai. E, Tai aišku aktuila ir jūrų transportui. E, pagal mūsų reglamentą visą tai turime pasiekti e, teikdami Europos komisijai ir valstybėms e, techninės ir mokslinės konsultacijas ir žinias. Taip pat turime užtikrinti, kad jūrų saugos teisės aktai būtų įgyvendinti tinkamai, kad aplinka nebūtų teršiama arba taršos problemos būtų efektyviai sprendžiamos. EMSA taip pat turi ir operacinių tam tikrų užduočių, teikia tam tikras paslaugas, yra tokia jų dėžutė, padedant valstybėms narėms spręsti taršos problemas, taip pat e, vykdyti jūrų priežiūrą. Įskaitant ir mokesčių surinkimą. 3 milijonai eurų toks yra dabar tas mūsų biudžetas, mūsų E, valdyba sudaro 82 valstybių narių e, atstovai, skaitant Europos komisiją, Norvegiją ir Islandiją. 270 e, darbuotojų dirba pas mus, esame Lisbonoje įsikūrusi agentūra nuo 2000, nuo mūsų įkūrimo pradžios. Mums svarbu žinoti, kad dabar, kur vyrai dominuoja šiame sektoriuje, vis tik 36 procentai mūsų darbuotojų yra moteris. Norėčiau, kad jų būtų dar daugiau, kad pusė būtų vyrų, pusė moterų iki mano kadencijos pabaigos. Ir kad daugiau tarp Vyriau, ir norėčiau pasakyti, kad tarp vyriausiųjų, tarp valdybos narių yra trys vyrai, trys moteris. EMSA e, e vadovauja moteris, transporto komitetui moteris, taigi moterų atsiranda daugiau, pavyzdžiui, Europos komisijos pirmininkė, manau, kad užtikrina vilyčių pusiausvyrą Europoje ir transporto sektorėje pažengėme į priekį visai neblogai. Galime tai E, kaip pavyzdį minėti, kaip mūsų agentūroje suteikime daugiau galimybių moteriams. Kągi mes agentūroje veikiame. Mes rengia, užtikriname, kad būtų gyventinami tinkamai nauji teisės aktai visoje ES ir kad ES teisės aktai atitiktų tarptautinius mūsų įsipareigojimus. 22 vizitus rengėme valstybės narės, 16 patikrų surengėme ir mes trečiasią šalis penkias patikrinome, kurios e, yra pripažįstamos mūsų organizacijos, kuriuoms esame išdavę sertifikatus. Mes šiemet e, tikrinome problematiką susijusią su automobilių gaisrais, kai šie yra pervežami laivais. Aiškinomės, kaip geriau spręsti visą tai. Mes taip pat nacionalinėms struktūroms padedame kurti pajėgumus. E, ta, tą darome ir ES, ir už ES ribų. Daugiau negu tūkstantis pareigūnų nu, pernai lankėsi mūsų rengiamuose mokymuose. Mes pasakome apie naujas technologijas, naudojame įskaitant ir nuotolinio mokymo priemonės ir e, taip pat virtualų mokymą. Mes rengiame priemonės, kad galėtume padėti tinkamai atlikti patikras laivų uostuose. Tai yra mūsų viena iš, iš svarbiausių veiklos ryčių. Turime tam tikrus modulius įskaitant du, kurie skirti klausimams susijusiems su aplinkos apsauga. Mes taip pat tikriname oro misijas, e, prieimimo įvairias galimybės ir panašiai. Taip pat turime priemonės tikrinti emisijoms ir efektyvumui. Mes patys esame vieni iš svarbiausių e, veikėjų, mes renkame informaciją ir ją analizuojame susijusią su jūrų sritim. Kiekvieną dieną teikime pas, įvairias paslaugas, gauname gal 60 milijonų, 16 milijonų įvairių žinučių susijusių su laivyba. Mes taip pat atliekame ir žemės priežiūrą, užtikrindami ap aplinkos apsaugą, saugumą ir saugą. 11 1200 vaizdų valstybių narių E, atitinkamus struktūroms buvo pateikta per šiuos metus. Ten buvo kalbama apie taršą naftos produktais ir panašiai. Ir mes turime galimybę padėti valstybėms narėms, nutikus tokiam atveju, kai išsipylė naftos produktai ar kad kai vyksta panašios nelaimės. Turime laivus, kurie gali padėti. Turime tuos laivus, kurie yra siunčiami į valstybės prireikus. Dešimt surengėme mokymo operacijų. Turime dronus, kad galėtume geriau atlikti jūrų priežiūrą ir mūsų. Mes 2019 metais pasinaudojome septyniais Airbus aparatais. Aš prieš metus pradėjau dirbti EMSA. Ir pirmoji mano užduotis buvo parengti naują strateginės veiklos planą ir naują organizaciją. Aš tai padariau remdamasi įtraukos procesu, traukdama Europos komisiją, valstybės narės, pramonės įmonės ir socialinius atstovus bei įvairius e, man pavaldžių struktūrų administratorius. Mes parengėme realistinį, tačiau plataus užmojo dokumentą. EMSA yra tokia organizacija, kuri atsakinga yra už techninį vystimąsi, kuri taip pat yra atsakinga už kompetencijų, gebėjimų didėjimą šioje srityje. Turime penkis ramščius, arba mes juos kitaip vadiname penkiais S. Tai yra tvarumas, saugumas, sauga, supaprastinimas ir priežiūra. Ir kiekvienai iš šių penkių strateginių sričių mes identifikavome taip pat ir strateginius prioritetus ir tikslus. Tuo pat metu mes nustatėme, kaip bandysime dirbti šiuose srityse ir e, esame pasakė, kad EMSA turi būti aukštos kokybės paslaugas teikianti struktūra valstybėms narėms, Europos komisijai ir mūsų svarbiausiams subjektais, su kuriais dirbame teiksime jiems aukštos klasės paslaugas, o šie galės geriau atlikti jiems, patikėti, atlikti jiems patikėtas misijas kuo efektyviau. Mes norime būti patikimas partneris, norime intensyvinti savo bendradarbiavimą su kitomis ES struktūromis, kad galėtume efektyviau dirbti sektorėje mūsų aptarėme. Dar turiu vieną minutę, klausė kalbėtoja. Šiuo atveju perbėgsiu per svarbiausius dalykus. Tvarumas yra vienas iš svarbiausių dalykų. Mes specialiai paminėjom taip kaip pirmą ramstį, kad galėtume paremti Europos žaliai susitarimą ir kad galėtume stiprinti ir didinti žinias bei atlikti geriau operacinės mums patikėtas užduotis, užtikrinami, kad nebūtų teršiamas oras ir kad galėtume kovoti su vadinama tradicinė tarša. Mes nuolatos savo gebėjimus vystome, kad galėtume e, mažinti taršą. Čia turėsime peržiūrėti savo įsipareigojimus, nes reikės naudotis neiškastinių kūrų ir kitais įvairiais dalykais, kurim padėtų mažinti taršą. Kitas dalykas - saugumas Tai yra svarbiausias mūsų ramstis ir čia mes esame identifikavę didelės rizikos laivus. Jie yra dažniausiai didelio dydžio, konteinerius gabenantis didžiuliai laivai ar keleiviniai didžiuliai laivai, žvejybos laivai. Ir dar kai kurie laivai, kurie nėra vadinamieji konvenciniai, dėl savo dydžio. E, kiti laivai, tokie kaip autonominiai laivai, irgi turės būti įtraukti į mūsų e, veiklos rytį. Reikės labiau komunikuoti apie juos, labiau atkreipti dėmesį į jų taršą ir panašiai. EMSA e, dirba, aiškinamasi, kaip jai prisitaikyti prie naujos aplinkos, kaip visi subjektai turėtų prie jos prisitaikyti saugumo elementas vienas iš svarbiausių yra žmonės. Jie užtikrina tinkamai saugumą. Jie dirba e, darydami viską, kad tas saugumas būtų užtikrinti, laivai vis labiau tampa autonominiais. Ir čia socialinis, ir ekonomi, socialinis saugumas e, taip pat tampa vienu iš svarbiausių aspektų, kaip ir saugumas apskritai. Būtina motivuoti jaunus žmonės, kad jie norėtų ateiti dirbti į mūsų sektorių. E, EMSA čia vaidina rimtą vaidmenį, populiarindama šią sritį. Sauga. E, čia matome didelį potencialą, norime e, išlaikyti laivybą, taip pat, kad ta laivyba vyktų ne tik ES vandenyse, bet ir toliau, kad būtų galima tinkamai apsaugoti mūsų laivus nuo piratavimų, nuo išpolių prieš juos. Mes esame e, įsitikinę, kad kibernetinis saugumas e, yra labai svarbus dalykas, tai daug, čia daug kas priklauso nuo technologijų, informatikos technologijų vystimosi. Priežiūra, kaip aš sakiau, stebėsina. EMSA e, štai dirba ir šioje srityje, mes nuolatos teikiame vaizdus nacionalinėms jūrų administracijoms ir kitoms ES institucijoms. Matome, kad e, tų vaizdų skaičius nuolatos auga. E, norime, kad būtų panaudotos tos žinios, kurias gauname iš tos pateiktos informacijos. Taip pat tirsime, kaip daugiau galėtume padėti valstybėms, kuriams reikia pagalbos likviduojant kokias nors avarijas ar nelaimingų atsitikimų padarinius. E, mes šia, šias nuotraukas gauname iš vairių šaltinių, iš laivų, iš dronų, iš vairių kitų šaltinių. Mes vis dažniau tyriame, kaip naudoti dirbtinį intelektą, kad būtų galima e, užkirsti kelią nelaimėms ar jas numatyti įvyksiant. Vienas iš ramščių mūsų darbo atvarkė yra supaprastinimas. ES laivybos rytis ir supaprastinimo šios rytyje daug kas priklauso nuo administracinės naštos mažinimo. Būtina sukurti vieno langelio principą ir buvo priimtas reglamentas šią linkmę. Įgyvendinami tą reglamentą dirbame kartu su Europos komisija ir manome, kad tai prisidės prie administracinės naštos mažimo. visą tai padės e, užtikrinti, kad laivo, laivai uostose vietos prale, laiko, atsiprašau, praleis mažiau. E, čia reikalinga keisti labiau logistikos grandinę. Dar paskutinis dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, nežinau, kad laikas man skirtas baigėsi. Mes daug kur naudojame technologijas, tačiau manau, kad didžiausias mūsų turtas yra profesionalus ir atsidavę savo darbų žmonės. 270 e, tikrų profesionalų turime savo tarpę, tai yra didžiausias mūsų turtas. Turime organizaciją, kuri turi gavusi reikiamus įgaliojimus ji prisideda prie žalinimo darbo tvarkės įgyvendinimo. Mes turime rodyti pavyzdį. Ir pradėjome projektą Greening EMSA, EMSA žalinimas. E, įgyvendiname įvairias priemonės ir tikrai stengiamės būti pavyzdingi patys. Mes E, uždraudėme agentūroje naudotis vienkartinio plastiko daiktais. Mes taip pat elektrą gauname iš atsinaujinančių energijos šaltinių didžiąją jos dalį. Taip pat konkursų metu atsižvelgėme ekologinį elementą ir, savo, ir patys važinėjame elektriniais automobiliais. Mūsų uh, komandos formavimo vienas iš svarbiausių elementų buvo pajūrio švarinimas, atliekų surinkimas jame. Tai štai, baigdama noriu padėkoti dar kartą komitetui ir noriu pakviesti visus dar mūsų aplankyti ir galbūt sujungsite savo jėgas su mumis įgyvendinant tą iniciatyvą Žalinkime EMSA. Atleiskite, kad kalbėjau taip ilgai, bet e, tiesiog stengiausi pristatyti visas mūsų veiklas. Ačiū. Dėkoju už jūsų e, pristatymo. Dabar pradėsime diskusiją. Nes, kaip sakėte, jūrų sektorius susidurs su įvairiais e, iššūkiais. Vieną iš jų jūs nurodėte - klimato šilimas, klimato iššūkiai. Tai taip pat yra naujos jūsų veiklos gairės, kaip jos, galim, kaip jos integruosis į tą žalį sustarimą. Europos komisija mums sako, 55 procentai mažiau iš metalų turi būti. Nesakysiu, e, ne, nesakysiu aš pati nieko, taip sako Europos komisija ir matau kolegas, kurie šypsosi. Pasakykit konkrečiai, ką reikia daryti. C'est un gros défi. Na, na, metadai, tada išpūsiu. Tai didelis iššūkis. Aš paprasčiausiai pateikiu Jums bendrą klausimą kaip komiteto pirmininkė, tačiau yra ir kitų iššūkių. Bet, e, bet kuriuo atveju, kolegos, e, dabar turės klausimų Jums. Pone Keller, EPP e frakcijos vardu. Dėkuoju, pane Kostelak, dėkuoju už tokį išsamų agentūros pristatymą ir uh, Sveikinu jūsų lyčių lygybės principą visrimenčią valstybę, kaip nors a, a, surus vanduo ir Austrijos a, vandenis nėra mano natūrali buveinė, vis dėlto aš a, labai dėkinga už jūsų atliekamą darbą ir a, turiu klausimų. Jūs a, taikote automatinės stebėsenos priemonės, siekdami e, identifikuoti anomalijas ir tam tikrą specifinį elgesį ir jūs naudojate tam tikrus algoritmus, e, kurie yra pakankamai veiksmingos e, analitinės priemonės, leidžiančios įaiškinti tam tikros elgsenos e, e, tipus. Taip pat jūs naudojate dronus ir satelitus. Aš e, norėčiau paklausti jūsų, kaip e, yra įmanoma dabar kirsti viduržemio jūrą, e, liekant nepastebėtam, tad kodėl žūsta, vis dar žūsta žmonės, kokie, kokius papildomus stebėjimo mechanizmus ar priemonės galėtų naudoti EMSA. Dėkoju, ponas Ponas Danielson, dėkoju. Aš pasinaudosiu progą galimybę kalbėti švediškai. Per vokiečių. Iš tikrųjų didėja avarijų rizika, tai rodo pastarųjų metų įvykiai, kadangi intensyvėja transportas, pervežama daugiau prekių. Tačiau Visą tai daro poveikį ir aplinkai, ir žmonėms, kurie dirba laivuose. Todėl reikėtų pagalvoti apie techninę pažangą, kaip, kuri padėtų sumažinti šitą riziką ir neigiamą poveikį, galbūt didinti kontrolę. Norėčiau paklausti, ar jūsų manimų nereikėtų teisėkūros aktų leidėjams tiesiog nustatyti tam tikrus prioritetus, kurie leistų sukurti geresnės darbo sąlygas laivų e, komandoms. Dėkuoju, ponas Bozatija. Ponas Bozadija. Žodis jums. Bozadijas. Jūs nenorėjote kalbėti. Atsiprašau. E, aš suklydau. Ponas Kof. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju taip pat už e, ponios e, Kostelačiai labai įdomią prezentaciją. Jūs paminėjote apie 3 tūkstančius virš 3 tūkstančių 4089 e, e, nelaimingus atsitikimus ir, ir žutis žmonių. E, ten, kur žuvo žmonės, tai e, aš norėčiau žinoti, kaip keičiasi padėtis šitoje požiūrių ir kalbant apie tragin, tragiškas žūtis viduržemio jūroje. Turiu galvoje tos žmonės, kurie plaukia e, įvairiais e, netitinkančiais reikalavimo laivais ir uh, Kaip sumažinti tų e, mirčių skaičių? Ir turint omenyje, kad e, dabar taikomas naujos e, informacinės technologijos ir yra e, naujų e, struktūrų, tad kokie yra jūsų santykiai, jūsų agentūros santykiai su kitomis agentūromis Europoje ir struktūromis. Bei norėčiau, kad pakomentuotumėte E, tą, tą padėtį dėl e, žučių viduržėmio jūroje bei jūsų e, santykių su kitomis agentūromis ir organizacijomis Europoje. Dėkuoju, ponė Naiti, gal Renijų frakcijos vardu. Edita, pirmiausiai mes suteikėm žodį koordinatoriams, kadangi jie yra savo savo partijų vadovai kabutėse, o paskui kitiems. Būtent taip, ponė reikėjo. Pone Natė gal. Dėkoju. Pone pirmininkė, dėkoju už pranešimą. Aš e, norėčiau pakomentuoti saugumo e, priemonę, nes tai susijęs su nelaimingais atsitikimais, su apskritai pavojingomis situacijomis jūroje ir e, ta stebėjimo situaciją. E, Aš manau, kad tai puikiai priemonė, todėl kad duomenys apie e, laivybą yra e, talpinami ES, tačiau e, kartais vis dėlto yra dar tam tikro dubliavimas ir tam tikro nekoordinavimo uh, bei paviršutiniškų taisyklių, kaip galima patobulinti šitos e, dalykus, todėl kad kalbant apie mūsų saugumą jūrose ir e, apie priemonių patikimumą, tai e, manau, kad šitie dalykai yra absoliučiai būtini. Dėkuoju, ponia Kultūra. Atsiprašau, ponas Zilė prieš tai. Pone Zilė, jūs nenorit žodžio? Jūs e, nepykstant at manęs, ponė Zylė. Aš remiuosi Dehonto sistema. Ir dabar buvo mano eilė kaip tik pateikti klausimą. Norėčiau padėkoti poniai Markovčičkos Telak už pranešimą prieš e, keletą, likus keletui metų iki tol, kol jūs užėmėte e, šį postą, aš lankiausi Lisaboną ir susipažinau su technologinė pažanga kalbant apie bendradarbiavimą tarp įvairių Europos agentūrų saugumo klausimais, net ir bendradarbiavimą su Frontexu, kai kurie e, laivai, kurie e, savo signalizavimo sistemas išjungia viduržėmio jūroje, Tai mes žinome, kad šitie e, dalykai kartais sukelia problemų ir žinome, kad e, kartais būna tragiškų pasiekmių migrantams siekiant pasiekti Europą ar sprendžiant šitas problemas e, yra padaryta pažanga ir ar jūs turite dabar veiksmingesnį bendradarbiavimą su Frontexu saugumo klausimais. Pone Kontūra. Dėkuoju, pone pirmininkė. Aš taip pat norėčiau savo raštu padėkoti Jums e, už labai turiningą Jūsų e, prezentaciją. Beje, mes labai džiaugiamės, kad e, šiai agentūrai, kurioje vyrauja vyrai, vadovauja moteris. Šios agentūros ambicija, tikslas yra labai ambicingas, ateinantiems penkeriems metams. Jūs e, pakomentavote agentūros strategiją. Aš norėčiau kai ką patikslinti dėl e, priemonių, kurios bus taikomas per ateinančius penkerius metus. Tai yra priemonės susijusios su jūros tarša ir kova su klimato kaita. Jūs minėjote šitos dalykus, tačiau kol kas e, nieko nepasakėte apie konkrečius pasiūlymus. Svarbi yra ne tik tai jūsų veikla saugumo srityje, tačiau ir veikla kovojant su tarša bei kiti veiksmai. Nuo 11 iki 17 metų įvyko e, virš 600 laivų e, katastrofų ir buvo nemažai aukų. Kaip jūs siekite pagerinti padėtį, kad statistika nebūtų tokia tragiška? Kalbant apie jūsų e, priemonės mažinant e, nelaimingus atsitikimus, kaip e, vyksta jūsų institucinis bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis. Dėkoju už visus šitos e, klausimus. Pone e, Matero. Matero. Ačiū, ačiū pirmininkė. Dėkuoju ir svetiai už jos pranešimą. Ji padėjo mums susidaryti dar išsamesnį vaizdą apie jūsų agentūros veiklą, apie bendradarbiavimą su valstybės narimis, su ES komisija. Labai svarbu kalbėti apie saugumą, skaitmeninimą, taip pat ir apie klimato, kovą su klimato kaita. Taip pat labai svarbu tęsti kovą siekiant su jūrų tarša. Aš norėčiau paklausti dviejų dalykų susijusių su jūsų agentūros veiklos įgaliojimais. Veikti jūrų sektoriai apskritai ir e, atsižvelgti į aplikosauginius aspektus ir turint omenyje galiojančių direktyvų įgyvendinimą, ypač kai kalbame apie CO2 taršalus. Taigi, kaip yra gyveninami tie su šiais dalykais susiję teisės aktas. Praėjusią savaitę plenarnėje sesijoje mes priėmė rezoliuciją dėl COP25. Ten kalbama taip pat be kitako apie jūrų e, pervežimus, jūrų transportą. Norėčiau paklausti, kokių tikslų dar ketinate siekti pervežimo srityje? kaip jūs tenksitės rekomenduoti naudoti švarius, švarų kūrą? Ar tas nuostatas galima pritaikyti laivams ir Europos jūrų uostams? Ir pabaigoje norėčiau paklausti, ar remdamasi jūsų patirtimi nemanytumėte, kad mes uh, parlamentarai turėtume padėti jūrų pramoniai, kad būtų mažinami CO2 arba šildomo efektą sukeliančių dujų išmetimai. Kokias priemonės jūs pasiūlytumėte? Ačiū. Thank you, Madam Chair. Indeed, what you said. Liberatski. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pasakė ponė Kostelač Iš tikrųjų, Europos transporto likimas yra patikėtas e, moterų, į moterų rankas. Balsavimo metu, metu aš dalyvavau ir asociacijos, jūrinių organizacijų asociacijos posėdėje dalyvavau. iš tikrųjų jachtos ir mm, kiti e, laivai dažniausiai yra matuojama 8 metrais, kai kur 11 metrų. Taigi jachtų išmatavimai skiriasi priklausomai nuo valstybės. Be to buvo pasakyta, kad e, šitie laivai esą nėra tokie kenksmingi, tačiau jų yra milijonai ir milijonai jų yra mūsų vandenyse. Jie iš tikrųjų yra, naud... jachtos naudojamos turizmui, iš tikrųjų tai yra labai gera transporto priemonė. Tačiau kitas dalykas, ko gero, yra ne tik tai saugumą, navigacijos taisyklės, bet apskritai žmonės Vienas e, laivo kapitonas iš Lenkijos kalbėjo apie tai, kad kartais, kartą iš Latino Amerikos plaukiantis laivas buvo e, laikomas įtartinu ir jisai buvo sulaikytas ir buvo neaišku, kas e, padės tokiuose atvejuose. Ar tai turėtų būti e, E, jūrų saugos agentūra, tačiau ar kas nors kitas, kadangi čia sauga ir saugumas yra du dalykai, dėl kurių įgaliojimų mes nesutarėme. Kitas dalykas e, - jūrų. Government, such as professional quality standards, regular. Jūrų ekipažo kokybė. Ir Dar kartą norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pranešimą, už ir informaciją. Ačiū, ponio Liberatskiai. Aš dabar suteiksiu žodį kitam kolegai, tačiau prieš tai yra dar vienas žmogus, kuris ir toliau dirba mūsų transporto komitete. Vim van de Kamp, kuris ir toliau dirba mūsų komitete. Taigi sveiki atvykę. Jums viskas gerai, sekasi puikiai. Aš iš tikrųjų esu labai e, mm, turtingas pensininkas, turintis ne tik tai daug sukaupęs lėšų, <laughs> bet ir patirties, tačiau šiek tiek mm, mane traukė link savo gimtinės. Iš tikrųjų, E, suvartojimas yra svarbiausias dalykas. Kuo daugiau suvartosime, tuo blogiau mūsų žemynui. Bilbao. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Eh. Ačiū, pirmininkė. Labas rytas. Labadiena, gerbėme kolegė iš EMSA. Pastaruoju metu mes susidurėme su krizėmis agentūra Erika ir Prestige laivais gal, stengiasi padėti patekusiems į sudingą situaciją. Jūs šiandien dar kartą įrodėte, kad EMSA yra labai svarbi agentūra. Dabar reikėtų ypatingą dėmesį sutelkti į jūrų taršą. Norėčiau pasidžiaugti jūsų veikla veikla, kuri rūpi labai mūsų komitetui. Norėčiau paklausti apie bendradarbiavimą su žuvin, žvejybos organi, e, e, agentūra, žvejybos agentūra. Norėčiau, kad jūs išsameu pakalbėtumėte apie šį bendradarbiavimą ir kaip jį galbūt būtų galima pagerinti. Dar vienas klausimas. Kokie jūsų santykiai su analitikos ir operacijų centru, kuris kovoja su uh, narkotikų gabenimu. Pavyzdžiui, Galicijoje yra susidurime su astronominėmis e, narkotikų siuntomis. Kaip kovoti su šiuo reiškiniu? Ar jūs manote, kad jūs turite pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių? kovojant su visais minėtais iššūkiais tenkančiais jūsų agentūrai. Ačiū. Pone Kastelak, malonu Jūs matyti mūsų komitete. Iš tikrųjų mes kartu kovojame su iškastinio kūro naudojimu ir taip pat jūs kalbėjote apie dujų ir naftos įrenginius, kurie yra atviroje jūroje. Iš tikrųjų, kokių reikėtų imtis priemonių, kad tarša nebūtų e, keliama tų mano minėtų dujų ir naftos platformų. Kitas dalykas saugios jūros tinklas SafeSeaNet. Ar jūs gaunate pakankamai paramos įgyvendinti ES skaitmeninimo programas? Ačiū ponė Deparnė, kolega Novakov. Pone Kostelačiu. Kaip ir Barbara Taler, aš taip pat norėčiau pasakyti, kad aš esu iš kalnuoto regiono ir todėl jūra galbūt nėra tokia svarbi mano e, gyvenime. Tačiau vis dėlto norėčiau paklausti iš tokio dalyko. Vis daugiau Europos laivų plaukė su ne ES valstybių vėliavomis, kadangi ekonomiškai tai labiau apsimoka, e, tai labiau konkurencinga, todėl yra plaukiama su kitų valstybių, kitose šalyse įregistruotomis vėliavomis. Tačiau tose šalyse yra laikomėsi švelnesnių ekonominių, e, ekologinių reikalavimų. Kaip priversti tų laivų savininkus įregistruoti šiuos laivus vėl Europos e, Sąjungoje vietoj to, kad tie laivai e, būtų registruojami kitose valstybėse ir būtų taikoma neteisėta praktika. Merci, Madame la Présidente. Merci, euh, Madame. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė Markovič, už uh, prezentaciją turiu du klausimus. Pirmasis klausimas apima 20, susijęs su 25 e, milijonais kvadratinių kilometrų. Kaip žinote, Europa turi nutolusių ir labai nutolusių e, regionų įvairiose planetos vietose ir taip pat e, daugiau nei 25 milijonus kvadratinių kilometrų jūrų Kaip jūs, kokius santykius jūs palaikote su tais nutolusiais e, regionais ir ar turite kokį nors planą, e, stiprindami savo veiksmus tose regionuose? savo buvimą ten. Ir antras mano klausimas yra susijęs su jūsų veiksmais aplinkosaugos srityje. Iki šiol, kaip mes žinome, ir tai yra prevenciniai, žinojame, kad tai yra pre prevenciniai veiksmai siekiant sumažinti nelaimingų atsitikimų skaitį. Dabar yra e, taip pat ir komisaras atsakingas už vandenynus e, žalio sustarimo kontekste ir galvojant apie e, vandenynų kokybės užtikrinimą. Tai e, ir, ir, ir apie naujo komisaro veiklą, ko, kokius jūs numatote, kaip jūs, kokia jūs, jūsų nuomonė bus jūsų busimieji santykiai su Europos e, komisija sprendžiant vandenynų klausimus. Dėkuoju ponui Rikiai. Ir aš turiu dar vieną klausimą. Mes e, prieš kurį laiką akcentavome atliekų aspektą e, jūrų e, sektoriuje, kadangi atliekos tampa vis rimtesnė problema. Tad kokie partnerystės santykiai yra dabar ir, ir kokius santykius numatote plėtoti, užtikrinant tinkamą transformaciją, žalėją transformaciją Aš taip pat e, noriu pateikti ir e, kitą klausimą. Tai yra labai svarbus aspektas, o būtent oro tarša. Jūrų sektorius, ar mes to norime ar ne, daro įtaką oro taršai. Ir e, aš, aišku, visų pirma turiu galvoje viduržėmio jūros baseiną. Ten mes matome, jog ten plaukiantis laivai išmeta į atmosferą labai daug e, CO2 ir daug sieros junginių, taip pat e, smulkiųjų dalelių, mikrodalelių ir tai veikia, aišku, ir miestus esančius pakrantėse ir, ir tų miestų gyventojus, kurie dūsta nuo tos oro taršos. Ar jūs iš tikrųjų numatote užtikrinti, kad būtų e, žemo iš metalų lygio zonos ir ar numatė veiksmų e, stiprinant e, sieros junginių direktyvos nuostatų įgyvendinimą ir mažinant e, didžiųjų laivų išmetalus, todėl kad nenormalu, kad viduržėmio jūros baseine mes negalime padaryti to, kas buvo padaryta šiaurėje, šiaurės jūroje pavyzdžiui, nes ten yra jau e, įgyvendintos tos e, mažų išmetalų zonos. Nes e, tie išmetalai vis dėlto paveikia šalia uostų gyvenančius žmonės ir aišku labai svarbu keisti laivų variklius, kad jie neveiktų vien tik naudodami mazutą, kad daugiau elektrinių E, variklių būtų, taip pat e, kalba čia sukasi apie laivų dydį, nes kai kurie iš kruizinių laivų ar, ar, ar kitų laivų yra be galo dideli, tai e, yra praktiškai plaukiojančios salos ar plaukiojantis miestai. Tad dėl to, aišku, kyla ir saugumo problemų, ir iš metalų kiekio problemų ir e, turbūt turime spręsti šitos dalykus netolimoje ateityje. Buvo daug pateikta klausimų, tačiau jūs turėtumėt, turėsite šiek tiek e, daugiau negu šešias minutės atsakymams. Žodis e, jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už visus pateiktus klausimus ir komentarus. Aš e, pabandysiu sugrupuoti tuos klausimus ir komentarus į kai kurias grupės pagal, pagal temas. Pirmasis e, klausimas buvo dėl laivybos e, aplinkosauginių rodiklių ir, ir rezultatų, taip pat uh, dėl taršos nafta, e, kurią kelia laivai, taip pat dėl dujinės įrangos taršos instaliuotos laivuose bei kitų e, aspektų. Mes e, norime padėti ir komisijai, ir valstybėms narėms labai konkrečiomis priemonėmis siekiant įgyvendinti žalio susitarimo uh, pagrindinius e, aspektus. Tai yra teisėkuros priemonės turi būti įgyvendamas ten, kur reikia ir e, komisijos ir valstybės narės, aišku, taip pat e, turi lygiai taip pat kaip ir mes čia užtikrinti tam tikras, tam, tam tikras techninės žinias. Mes taip pat norime tarptautinėme E, tarptautiniu lygmeniu įtvirtinti europinę dimensiją, todėl kad e, laivyba yra sektorius, kuris e, yra ypač susijęs su tarptautiniu kontekstu ir mes keliame pasauliniu, tarptautiniu mastu įvairias problemas. Europa turi kalbėti vienu balsu E, šiame kontekste, kad dialogas ir dėrybos vyktų e, veiksmingai. Aišku, šitie klausimai yra labai sudėtingi, nes čia kalba sukasi ne tik tai apie laivų sektorių, ne tik čia turi būti pokyčių, bet ir uostuose taip pat buvo paminėti, e, e, buvo paminėtos alternatyvinio kūro e, rūšis, e, siekiant mažyti OX ir NOX išmetalus, taip pat ir CO2. E, čia kalba sukasi taip pat ir apie e, apskritai energijos taupimą, bei iškastinio kūro mažinimą, apie suskistintų dujų vartojimą ir kiekviena suinteresuota pusė čia turi atlikti atitinkamus veiksmus, kalbant apie gairias. Suskistintas e, gamtinės e, e, dujas, tai mes turime užtikrinti, kad ir laivuose, ir uostuose būtų naudojama atitinkama įranga, o kalbant apie kitas alternatyvinės kūro rušis, tai šitais uh, E, klausimais mes bendradarbiaujame su e, akademiniu pasauliu įvairių projektų plotmėje. Ir e, to bendradarbiavimo rezultatas yra tam tikrų konkrečių priemonių įgyvendinimas vykdant įvairias mūsų politikas. EMSA taip pat vaidina svarbu vaidmenį harmonizuojant įgyvendinimą. Mes turime tokias specifines priemonės čia kaip ETIS, devynis tos priemonės mo modulius. Tai e, yra susiję su emisijomis ir su pagalba valstybėms narėms ir jų uostams mažinant e, NOX emisijas. Jau tetis, ES tetis e, priemonė leidžia užtikrinti tinkamą ir veiksmingą e, laivų tikrinimą, kad e, sieros junginių kiekis neviršytų reikalavimo. Taip pat e, mes e, nesenai ėmėmės priemonių e, gerindami iš metalų direktyvos nuostatų įgyvendinimą ir aš manau, kad tai yra puikus pagrindas įgyvendinant rinkos priemonėmis bes apsiremenčią e, politiką. Nesenai aš e, taip pat į mūsų veiksmų spektrą įtraukiau ir dronų naudojimą, jie naudojami aišku stebėjimo tikslais. E, tie dronai, kurie turi specialią įrangą iš metalų vertinimui, gali taip pat kontroliuoti individualius laivus bei e, uostus e, ir tuo būdu galime veiksmingai tikrinti e, sieros junginių kiekį išmetaluose. Taip pat e, buvo klausimas dėl galimybės numatyti viduržemio jūroje, panašiai kaip kad tai buvo padaryta Baltijos jūroje, žemo oks ir noks lygio išmetalų zonas. E, tai aišku e, reikalauja bendradarbiavimo su viduržėmio jūros baseino valstybėmis nepriklausančiomis Europos Sąjungoje. Ir EMSI prisideda prie darybos tomis valstybėmis e, plėtojimo. Europos Sąjunga taip pat e, fin, finansuoja čia kai kurias priemonės, kurios susijusios su tų valstybių gebėjimų stiprinimu. Aš e, tikiuosi, kad netilimo, netolimoje ateityje SOX ir, ir INOX e, kontrolė pagerės ir bus tokios zonos viduržėmio jūroje. Kalbant apie kitą taršą ir ypač taršą naktos produktais, tai e, mes e, siekiame e, atsisakyti naftos produktų laipsniškai ir įmamės tikslinių priemonių, taikome įvairias tikslinės priemonių dėžutės Čia remiamės e, rizikos e, vertinimu bei geografiniu e, principu. Taip pat mes naudojame ankstyvo naftos išsileimo stebėjimo ir identifikavimo sistemas ir kitas e, prevencinio pobūdžio priemonės, nes tai labai e, smarkiai prisideda prie e, įvairių nelegalių naftos naudojimo veiksmų ir dėl to kylančių naftos išsileimų. Tad tiek būtų dėl tos, dėl mūsų prevencinės veiksmų pusės, o dėl dėl e, paminėtų e, nutolusių teritorijų, tai mes e, kiek įmanoma e, dirbame su e, tais nutolusiais regionais ir taikome čia taip pat įvairias priemonės bei gyvendame kai kuriuos projektus, kurie yra susijęs su e, e, satelitų stebėjimu bei tarptautinės tarp, tarptautinė, tarptautinių transporto srautų e, kontrolę bei e, stebėseną. Taip pat e, tose nutolusiuose regionuose ir teritorijose taikome ir kitas priemonės. Dėl CO2 emisijų ir COP25 energijos taupimo bei kitų priemonių, kuriomis siekiama mažinti CO2 išmetalus. Tai e, e, šiais metais mes paskelbėme pirmosios ataskaitos e, rezultatus dėl CO2 emisijų iš laivų plaukiančių su Europos vėliava, taip pat dėl laivų, kurie atplaukė Europos uostus. Jachtos taip pat buvo paminėtos savo uh, strategijoje pirmą kartą mes e, minime tas vadinamosius e, e, mažuosius laivus, tarp jų ir jachtas. Aš pati esu kroatė, tad aš puikiai suprantu, jog tai yra maži laivai, tačiau jų skaičius yra labai didelis, todėl tai daro įtaką jūroms, aplinkosaugai, e, saugumui e, taip pat, todėl e, mes šituo klausimu taip pat numatome EMSOS vaidmens stiprinimą, apimant ir jachtas. Saugumas, aišku, yra mūsų veiklos vienas iš pagrindinių aspektų. Mes vertiname tendencijas, vertindami nelamingus e, atsitiktimus Europos vandenyse. Kol kas situacija yra pakankamai stabili. E, Nelmingo atsitikimų skaičius sumažėjo prieš trijus metus ir dabar tas ligmo yra pakankamai e, stabilus, nors aišku negaliu pasakyti, kad tas lygis aišku, dar netenkina mūsų, nors e, jisai ir yra smarkiai sumažėjęs, vis dėlto e, nulinis ligmuo kol kas yra neįmanomas ir šiame sektoriuje mes ypač pabrėžiame e, žvejybos laivų aspektą, čia dar galima daryti pažangos tiek teisėkuros plotmėje, tiek ir gyvendinimo plotmėje, tiek uh, ir e, politinių sprendimų e, aspektu. Mes, e, aišku, savo priemonės turime visų pirma taikyti didiesiems laisvams ir turime užtikrinti tinkamas evakuacijos priemonės kilus reikalui ir aišku turime skirti daugiau dėmesio uh, E, laivų ekipažų ar keltų e, ekipažų ar žvejybos laivų ekipažų mokymams. Taip pat e, buvo klausimas dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo su kitomis agentūromis, kurios, kurių veikla yra susijusi su saugumo klausimais. Kaip jūs žinote, EFSOS e, įgaliojimai 16 metais ir kai kurių giminingų agentūrų įgaliojimai buvo pakeisti. Tad e, dabar mes aktyviau e, veikiame bendradarbiaudami su pakrančių pareigūnais Mes esame įkūrę informacijos centrą, kuris e, įgalina veiksmingiau keistis informaciją apie jūrų sektorių, taip pat keičiamės informaciją su Frontexu, kuris naudoja tą informaciją e, savo e, tikslams, taip pat su EFKA. Kadangi mes uh, buvome pirmieji, pradėjo naudoti dronus įvairiems tikslams. Mes naudojame dronus e, stebėjimo tikslais. Pavyzdžiui, dabar jie naudojami Graikijoje taip pat e, ir e, Frontexo. Ir tai yra puikus mūsų bendradarbiavimo pavyzdys, kalbant apie EFKA ir EFKOS kompetencijos sritį, tai e, mes e, taip pat esame įrengę e, specialius dronus jų laive. Tie dronai padeda užtikrinti laivų inspekcijas. Jie taip pat gali padėti pastebėti naftos išsiliejimus ir tuomet greitai reaguodami mes galime taupyti mokesčių mokėtojų pinigus bei didinti apskritai savo e, veiklos veiksmingumą. Buvo taip pat klausimas apie Europos laivus, kurie plaukioja naudodami fiktyves vėliavas, su fiktyviomis vėliavomis. Tokios tendencijos buvo pakankamai uh, paplitusios, buvo naudojamos tokių valstybių kaip Liberijos, Panamos ar, ar, ar, ar panašiai valstybių vėliavos. Dabar ta tendencija palaipsniui kinta dėl įvairių priežasčių. Visų pirma, dėl to, kad e, Europoje e, dabar e, jautriau žiūrima į mokestinės e, paskatas, e, plaukioti su e, Europos vėliava ir, aišku, ES įvairius tikrinimo ir kontrolės tink, tinklai, kontrolė uostuose e, sustiprėjo ir tuo būdu mes galime dabar e, taikyti tos pačius kriterijus ir tas pačias e, e priemonės inspekcijų e, metu ir tokias pat priemonės e, taikome ir kitose valstybėse ir todėl daugiau laivų nori plaukioti e, su Europos vėliavomis. Taip pat buvo klausimas dėl dėl keltų Čia buvo e, klausimų dėl e, pasaulinių standartų, kurie taikomi laivams plaukiant, plaukiantiems e, su Europos vėliavomis bei atplaukiantiems į mūsų uostus laivams. Tai mes siekiame, kad mano minėtos priemonės taikomos Europos keltams bei taikomos tarptautiniu mastu būtų realiai gyvendinamos. Aš manau, kad e, atsakiau mm, turbūt į visus klausimus. Pone Rikė, jūs e, kalbėjot iš širdies pasisakydamas, ar jūs norite, kad e, tiksliau būtų atsakyta jūsų klausimą. Jeigu aš teisingai atsimenu, pono Rikė klausimas buvo dėl tų nutolusių regionų. Norėjau, kad jūs išsameu pakomentuotumėte e, jūsų ryšius su nutolusiais regionais. Nelabai išgirdau jūsų klausimo vertimą. Šiuo klausimų galėčiau sakyti štai ką. Tiesiog jeigu me, mes gauname prašymą iš valstybės narės, tai mes tada teikiame savo paramą e, palidovais, o salidovas gali padėti fiksuoti, kur vyksta neteisėta laivyba arba nevykdomas neteisėtas transportas. Be to, Mes įgyvendiname įvairiausius tarptautinius projektus viduržymė jūroje, juodoje jūroje, galbūt tai nėra susiję su užjūrio teritorijomis, tačiau vienodas tarptautinės veiklos sąlygas mes siekime užtikrinti visiems. Dėkuoju už šios atsakymus, dėkuoju poniai Markovič Kostelač. Iš tikrųjų tai yra tema, kurią mes domėsimės ir toliau, kadangi mums labai rūpi jūros, jūrniai klausimai, jau yra parengta ne viena ataskaita apie jūros reikalus ir tikrai mes turėsime prisimti ir dar ir skaitmeninius iššūkius ir taip toliau iš tikrųjų reikia ir toliau kovoti su klimato kaitos iššūkius, o jūros sektoris taip pat turi imtis konkrečių priemonių e, sukantų šiuo naujų kursų. Ir jūros sektorius turėjo, turėtų padėti įgyvendinti be kitako ir drastiškas ir tiesiog griežtas priemonės Dėkuoju už jūsų pasisakymus. Visada jūs e, laukiama mūsų transporto komitete. Ir mes žinome, kartas nuo karto apsilankysime jūsų agentūroje Lizabon, Lisabonoje. Tikiuosi, greitai pasimatysime vėl 2020 metais pagal mūsų darbo tvarkę vėl lankysim, lankysimės jūsų agentūroje. Allons Taigi pertraukėlė septynioms minutėms, o po to pereisime prie finansinių klausimų. Tiesiog kalbėsime apie investicinius klausimus, investicijas, kurios turėtų atsispindėti bendrame e, finansavimo kontekste. Minutes, c'est bien. Comme ça, tout le monde a le temps d'aller faire son petit pipi, machin, ah, etc. Voilà. Ah. Next time, yes. Merci, Marc. Merci. And don't forget, if you, if you need me, it will be great to have you. And, and, and, and, and, and, and,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 Gerbiami kolegos, turime grįžti prie darbo, kviečiu susėsti. Allons-y. Nous passons donc à notre ordre du jour sur le point suivant. Pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tematinio departamento studiją e, nagrinėsime dėl transporto projektų finansavimo. Pone Vanderkamp nepasikeitė kolega ir vis dar mėgsta pakalbėti. Taigi pereiname. E, pereiname prie šio klausimo nagrinėjimo. Tikslas yra apžvelgti vairias finansinės priemonės e, FEDER, EFSI E, ir įvairius kitus projektus, tam reikia e, politinių sprendimų. Man malonu šiandien pradėti šią diskusiją tarp ekspertų. Vienas iš jų yra ponas Jose Manuel Vaselo, jis yra Madrido Politechnikos universiteto transporto profesorius ir ponia Garido yra mokslininkė tame pačiame Politechnikos universitete E, jie yra šios studijos autoriai ir mums pristatys šią studiją. Dešimt minučių skirsime jos pristatymui, o paskui pereisime prie diskusijų su kolegomis. Žodis jums. Ir norėčiau pasakyti, kad labai griežtai prižiūrėsime laiką, kad liktų diskusijoms dar e, laiko. Žodis jums. Dėkoju, ar girdite mane? Much, Dėkoju, ponios ir ponai, Europos parlamento nariai. Ačiū už man suteiktą galimybę pateikti studijos pristatymą. E, Tran komitetas užsakymų šitą studiją, čia kalbame apie transporto projekto finansavimo. Kartu su ponia Garido pareigėm šį projektą, jis sėdi taip pat čia šalia manęs, prezidiume, pristatysime studiją, paskui atsakysime jūsų klausimus. Šios studijos tikslai pirmiausia buvo peržvelgti, kas buvo nuveikta praeitie, pasižiūrėti, koks yra dabartinis finansavimo statusas ir ko yra norima, kaip efektyviai buvo dirbama. Paskui kalbėsime apie ateitį, e, ieškosime tokių sričių, kurios transporto sričiai gali būti įdomios vystyti ir kalbėsime apie tolesnę projektų pietrą. Bandysime pateikti naujas idėjas susijusios su organizaciniu pagerinimu ir uh, teiksime rekomendacijas naujajam 21-7 e, metų e, finansavimo laikotarpiui. Pirmiausia, politiniai tikslai. Pirmasis jų, iš jų buvo skatinti sanglaudą tarp valstybių narių, nes, nes Europos e, Sąjunga skiria lėšas valstybėms, kad jos priartėtų labiau viena kitos pagal išsivystimų lygį, kad būtų sėkmingai kuriama bendra vieninga ES rinka. Paskui uh, E, ten T projektų įgyvendinimas, įvairių transporto koridorių kūrimas ir galiausiai strateginiai iššūkiai ir jų sprendimas. Tokie iššūkiai kaip e, skaitmeninimas, e, CO2 išmetalų mažinimas ir eilė kitų dalykų. Apžvelgime tas finansavimo priemonės pirmiausia galiu suklasifikuoti tas priemonės pagal charakteristikas. Pirmiausia, tai yra tipinės priemonės, tai yra išmokos, kurias skiria ES iš savo biudžeto, paskui ES paskolos, e, kurias teikia Europos investicijų bankas daugiausia ir galiausiai inovatyvos finansinės priemonės, tokios kaip pavyzdžiui EFSI. Kiti projektai, tie projektai, kurie gauna paramą, Tai yra tie projektai, kurie yra susijęs su transporto tinklų kūrimu arba kiti, TNT ir įvairūs kiti projektai. E, valdysenos požiūris. E, tai yra pasidalinto valdymo pirmiausia projektai, kai finansuojami iš ES ir valstybių narių, valstybės narės ir valstybės kartu E, dalyvauja tų projektų įgyvendinime. Valstybės narės turi daug laisvės valdydamo šios projektus. Paskui tiesiogio valdymo projektai, kai dalyvauja Europos komisija arba INEA. Ir laikoma šiek tiek kitokio požiūrio. Ir politinio prioriteto projektai, kai kalbame apie sanglaudos ar kitus politinius tikslus. Tai štai, ta e, klasifikacija ir susijusi vairiais mechanizmais. Sanglaudos fondas ir uh, vystimosi fondas yra skirti daugiausiai sanglaudos projektams įgyvendyti, yra bendro valdymo dažniausiai. Sanglaudos fondo lėšos yra TNT skirtas finansuoti. E, paskui e, Europos tinklų sujungimo priemonė. TNT projektams skiriamos lėšos ir Valdysena šiek tiek yra kitokia, čia valdymą užtikrina komisija, inėja pagalba ir nėra e, kažkokios tikslios lokacijos šio projekto, tiesiog skelbiamas konkursas, vertinami projektai, žiūrima, kiek jie atitinka ES interesus. Na ir spręsti svarbiausius iššūkius taip yra svarbiausias dalykas. Ir kito tipo mechanizmai. E, tai yra finansiniai mechanizmai, kur teikiamos e, paskolos ir taip pat Europos e, strateginių investicijų fondas. E, iš čia galima finansuoti daug įvairaus pobūdžio projektų ir tai daroma per Europos investicijų banką dažniausiai. Kokios yra tendencijos šiandien? Noriu tris, tris tendencijas paminėti. Pirmiausia, tradicinės priemonės e, pasidalintos, pasidalintas, pasidalintojo valdymo modelis E, yra tas, kur matoma biudžeto mažėjimas. Yra kitų priemonių, kurios gerai veikia praėjusiais metais, tokios kaip Europos tinklų sungimo priemonės, irgi nebeauga. Ir galiausiai e, daugiametė finansinė programa, jos dėka skatinamos naujos priemonės, ne tiek skiriamos lėšos, kiek bandoma sujungti tuos visus mechanizmus į tai, kas vadinama invest į jų požiūrių. Peržvelgime Europos Sąjungos finansavimo priemonės, kas buvo pasiekta ir e, su tuo susiję kai kurie aspektai. Pavadykime suprasti svarbiausius iššūkius, su kuriais turime susitvarkyti. Pirmiausia, iškylantis klausimas yra toks, ar turimos priemonės yra nustatytos pagal ES politikos tikslus. Europos audito rūmai nori, kad labiau tikslinės būtų tos lėšos. Kai kuriais atvejais Europos e, kaimo plėtros fondas, e, pavyzdžiui, yra naudojamas nacionaliniams prioritetams spręsti ir netiek Europos prioritetams įgyvendinti. Yra Tokiu atveju mes apie tai kalbam savo studijose, kad kai kurios šalis gauna ES lėšas tam, kad pastatytų mažus oro uostus, bet e, tie oro uostai nėra finansiškai gyvybingi. Tuomet vyriausybė turi subsidijuoti oro bendrovės. Tai nėra geras sprendimas. Ypač jeigu planuojama e, netinkamai ne, planuojamas sujungimas su mažesnių oro uostų su didesniais šalyje ar užtenka skiriamų sumų padengti ES poreikiam. Pavyzdžiui, tinklų sungimo priemoniai atrodo skirtų lėšų nepakako ir tos, tos lėšos nėra numatomos didesnės, jos neauga. 30 iki 32 milijonų sieks finansavimas, transporto dalis nuo 24 iki 13 milijonų. E, štai, matote, kad daugiau lėšų yra skirima kariniam judumui. O visa kita dalis finansavimo išlieka tokia pati. Buvo nemažai vertingų projektų, kurie nebuvo finansuojami dėl lėšų trūkumo. Kitas klausimas. Ar tos lėšas yra tinkamai subalansuotos, tas lėšų skirimas ar yra tinkamai subalansuotas? E, atsiranda naujų požiūrių, kurie galbūt pernelyg sudėtingi yra besivystantiems regionams. Įvairios finansinės garantijos, visokios, visokie turto fondai ir panašiai. Tai yra geros priemonės, bet jas nelengva įgyvendinti tokiuose regionuose, kur nėra reikiamų struktūrų. E, ar geras yra pasirinktas įvertinimo procesas? Vienas iš svarbiau, viena iš svarbiausių kritikų yra ta, kad netinkamai vertinamas tų projektų poveikis. Ir apie tai kalba ir Europos audito rūmai. Ar efektyviai koordinuojami tie įvairūs instrumentai, tos priemonės. Dar tebe lieka dalykų, kurie persidengia tarpusavį. Yra dubliavimo. Na ir galutinis klausimas, kokia valdysena ir administraciniai aspektai galėtų būti pagerinti. Daugiausia studijų ir tų interviu, kurie įvyko, rodo, kad administracinės procedūros tebe lieka e, kliūtimi e, šios ryties vystimui. E, kyla problemų vystant pasienio bendradarbiavimą. E, pavyzdžiui, greito traukinio linijos būtų svarbus projektas, komisija yra suinteresuota tą projektą vystyti. Tačiau 40 procentų finansavimo buvo numatyta iš ES, bet e, viena iš šalių e, ne, nepateikė reikiamų lėšų ir dėl to projektas neįvyko. Buvo atliktos studijos, kur buvo pasakyta, kad e, socialinė ir ekonominė projekto pusė nebuvo tinkamai parengta, todėl jis liko neįgyvendintas. Na ir galiausiai, kad galėtume pateikti rekomendacijas, mes identifikavome tam tikrus iššūkius ir galimybės ateičiai. E, tikslas viso to yra atsižvelgti, pateikti rekomendacijas ateičiai mes. Matome, kad lieka daug neišspręstų dalykų, pavyzdžiui, intermodalumas. Esame girdėję, kalbant apie tai ilguoju laikotarpiu, bet nedaug kas yra padaryta. Paskui visiems vienodų sąlygų sudarimas, kalbant apie atskiras transporto rūšis ir galiausiai saugumas. Vėliau e, iškyla naujų iššūkių, tokių kaip klimato kaita, kaip tarša, e, būtina tvirtinti atsparumą ir užtikrinti pasidalėjimą ekonomiką. E, žmonių matomos tendencijos. Yra daug žmonių, kurios, kur, kur, daug žmonių kurie gyvena izoliuotose, laik, tolimuose vietovėse, jų problemos nesprendžiamos, žmonės sensta. Technologiniai sutrikimai. Tai bus irgi svarbus dalykas artimiausių laikotarpių. Na ir tebe lieka netikrumų dėl ES. Brexitas, biudžeto sumažinimas, galbūt ES biudžetas dar mažės. Na ir kokios mūsų būtų galutinės rekomendacijos kurias mes sugrupavome į tris grupės. E, kalbame apie finansavimą ir valdysimą. Kalbant apie finansavimą, mes rekomenduojame transporto sryčiai padidinti finansavimą. Ypač kalbant apie Sanglaudos fondą ir apie Europos tinklų sunimo priemonę. Antra, padidinti sumas, kurios būtų skirtos gerinti e, judumo infrastruktūrai plėtoti. E, E, taip pat e, siūlome naudoti švarę energiją ir taip pat elektros krovos stotelių rengimą automobiliams. Savaikumas kitas svarbus dalykas. E, taip pat svarbu, kad būtų prioritetas teikiamas miestų vietovėms ir atsilikusiems regionams. Ir čia infrastruktūros išlaikymas yra labai svarbus. Paskui Organizaciniai aspektai. Mes rekomenduotume ES finansavimą susijęti su valstybių narių prioritetų pasirinkimu, su pasirinkimu įsiti pasienio e, regionus ar transporto ruožus. Jeigu Europos e, sąjungoje e, pasirinkimi tie projektai, kurie svarbus Europos sąjungoje, tuomet finansavimo galėtų būti skiriama daugiau. Pažiūrėjau, energetika ir transportas ar įvairūs kiti fondai. Galiausiai įvertinimas Europos Sąjungai. Tai yra viena iš programų, kurios uh, turi būti įgyvendinamos ir vertinamos. Ir galiausiai būtina turėti aiškias gairias, vertinant įvairias priemonės Euro, pagal Invest EU iniciatyvą. Uh, E, kai kas skundžiasi, kad sunku įgyvendinti tas įvairias procedūras, todėl ir siūlymas būtų jas supaprastinti. Na ir galiausiai, kalbant apie valdyseną, mes rekomenduotume įdėkti bendrą e, vertinimo struktūrą transporto projektams finansuojamiems iš ES. Nes dabar vertinimus atlieka ta pati struktūra, kuri tuos projektus siūlo. Galiausiai siūlome įkurti transporto agentūrą, sujungus įvairias skirtingas agentūras, nes e, transportas nebėra kažkoks moralinis aspektas, tiesiog e, svarbu sujungti visas transporto rūšis po vienu stogu. Taip pat e, reikia teikti gairias mažiau išsivyščiusiems regionams, kad šios galėtų modernizuoti savo institucijas ir kad taip pat reikėtų uh, E, suvienodinti mokesčius ir taisyklės visur. Dėkoju, jeigu turėtumėte klausimų, maloniai juos atsakysiu. Votre... Dėkoju už jūsų prezentaciją, pakankamai dėlės e, apimties, o dėl biudžetinių aspektų, tai e, mes turime savo biudžeto ekspertą, ar ne taip, ponė, reikėjo. Pradėsime diskusiją. Pone Marinesku, jūs e, taip pat esate šitų klausimų ekspertas, nes buvote mūsų pranešėjas. Tad žodis iš karto jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū pirmininkė, ačiū už šitą pranešimą. Man patinka siūlymas padidinti fondų apimti, jeigu jums tektų bendradarbiauti su tarybą, tai pamatytumėte, ką dėl fondo pasiūlė taryba. Man labai rūpi tikras Europos fondų veiksmingumo transporto srityje vertinimas. Ten T koridorių finansavimas kuris vykdomas ES e, mastu. Visi kiti fondai, regioninės plėtros fondų, sanglodos fondų lėšomis įgyvenimų projektai turėtų būti vertinami pagal jų veiksmingumą. To aš būtent ir pasigendu Galbūt ateityje komisija atliks TNT reglamento peržiūrą ir aš manyčiau, ji būtų naudinga komisijai, parlamentui ir tarybai, siekiant išsiaiškinti, kaip investuojamos lėšas. Kitos rekomendacijos, mano manimu, yra priimtinos. Iš tikrųjų, jeigu dirbtų viena agentūra būtų labai gerai, tačiau kaip apibendrinti aviacijos geležinkelio klausimus, tačiau mm, aviacijos geležinkelio agentūrų nėra, EFSA, tačiau jai rūpi labiau transporto saugumas. Galbūt reikėtų paprašyti tų agentūrų nuomonės, galbūt INEA taip pat, kuri koordinuoja SEF lėšas. Infrastruktūros eksploatavimas ir priežiūra. Mes apie tai kalbėjome jau praėjusią kadencijoje. Iš tikrųjų, galbūt galima numatyti finansavimą iš Europos fondų, tačiau galbūt to būtų per daug, kadangi maždaug prieš dešimt metų mes finansavome naujos infrastruktūros įdėgymą, o dabar tos infrastruktūros lyg ir pakanka, tačiau reikalingos lėšos e, užbaigti numatytiems koridoriams. Ir tai turėtų būti daroma ES lėšomis. Dėkuoju kolega Marineskui, ponia Garcia Minos. Ačiū pirmininkė. SND frakcijos vardu norėčiau padėkoti už labai išsame informaciją. Iš tikrųjų norėčiau, kad transportas būtų neteršiantis, išmanus ir kad keleiviai būtų pervežami arba geležinkeliais, arba e, jūrų transporto priemonės. 80 procentų tikimasi padidinti prekių pervežimą E, geležinkeliais ir jūrų transportu 50 procentų geležinkeliais keleivių. Tačiau mes turėtume ieškoti ir naujų, inovatyvių sprendimų. Todėl aš norėčiau paklausti štai ko. Ar jūs atlikate investicijų į infrastruktūrą vertinimą? siekiant išsiaiškinti, kurios investicijos į transporto sritį galėtų atnešti didžiausią visuomeniai reikalingą pridedamąją vertę. Taip pat reikėtų galvoti apie ateities kūrą, e, elektros transporto priemonės ir taip pasiekti visiškai žalio transporto. Ozadijas. Žinoma, pirmiausia, norėčiau Jums padėkoti ir Jūsų komandai, kuri parengė šitą ataskaitą. Ataskaita, mano manimu, yra labai tiksli ir labai išsami. Norėčiau pratesti mintis apie judumą. Ispanijoje praeitie buvo gabenama labai daug karinės technikos ir karinės transporto priemonės tiesiog buvo siunčiamos gesinti miškų gaisrus. Taigi valstybėse narėse reikėjo numatyti bendradarbiavimo su kitomis šalimis galimybės tarp e, karinių struktūrų, kadangi, pavyzdžiui, Portugalija padėjo mums kesinti gaisrus Ispanijoje taipogi. Taigi, kai kalbame apie karinių pajėgų dislokavimą siekiant kovoti su gamtos stichijomis, tai pirmiausia turime omenyje transportą, transporto įmonės, kad jos galėtų sąžiningai konkuruoti tarpusavyje. Tačiau tam kariniam, karinių transporto priemonių judumui atsiranda įvairiausių kliūčių, kadangi neturime pakankamos struktūros, infrastruktūros, kuri reikėtų leistų perkelti tas transporto priemonės į kitas valstybės narės. Todėl aš manyčiau, kad reikėtų pasidžiaugti jūsų siūlymais dėl Connecting Europe Facility ir dėl to, kaip jie buvo naudojamasi iki šiol ir taip pat reikėtų galvoti, kaip užtikrinti taikant šitą priemonę transporto priemonių judumą. Kadangi mes dabar galvojame, rengiamės balsavimu dėl Connecting Europe Facility, ir siekiame, kad geriau būtų bendradarbiavimo gynybos srityje, transporto priemonių judumo srityje, ypač kai atsiranda poreikis e, įveikti gamtos stichijas. Tai, e, taip pat reikėtų įsigyti pažangos, e, kuriant bendrą ES gynybos politiką ir atitinkamą struktūrą, tai reiškia, kad reikėtų e, siekti didesnio karinio karinių transporto priemonių judumo ES. Komisijos e, parengtas tyrimas, mano manimu, galėtų sustiprinti mūsų gebėjimus dalintis turimomis paėgomis tarp valstybių narių. Dėkuoju kolegai. judumo fondas vadinasi karinio judumo fondas. Jūs kalbėjote, kad tai yra labai reikalinga, kai dega miškai, tačiau kita vertus yra humanitariniai aspektai. Ko gero, čia reikėtų kalbėti apie karinio judumo ir humanitarinio judumo fondas, todėl tą reikėtų turėti omenyje. Tai problema, kurią artimiausių metų turėsime spręsti. Kolega Kiriankov, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti e, šito tyrimo, šitos to pranešimo autoriams Goradi ir Garydo. Garido ir Vasilo. Iš tikrųjų, ten viskas labai tiksliai, konkrečiai suformuluota. Šiuo metu Madride vyksta COP25 posėdžiai. Ten yra kalbama apie globalius iššūkius, apie tai, kaip sumažinti šiltnamą efektą sukeliančių dujų uh, išmetimus. Jūs savo išvadovose jūs siūlote numatyti daugiau lėšų transporto sričiai. Mes abu esame inžinieriai. Ir kaip inžinieriai mes visada kalbame apie papildomą finansavimo e, poreikį ir turime turėti omenyje, kad jeigu sukursite infrastruktūrą, tai jinai turi būti uh, naudojama. Ar jūs manote, kad papildoma infrastruktūra nereikš daugiau transporto, o kartu tai reikš ir daugiau iš metalų. Mes kalbame apie elektrifikaciją, trečios kartos biokūrą. Jūs kal galite kalbėti apie poreikio patenkinimą, tačiau kaip transporto srityje atsirandantį papildomą poreikį suderinti su teršalų mažinimu. Iš tikrųjų, čia mes kalbame apie papildomą lėšų poreikį, ypač įtraukiant išlaidas karinėms reikmėms. Tačiau tai reiškia, kad reikalinga ir papildoma papildomi e, specialistai, žmogiškieji ištiklai, jeigu karinės pajėgos yra pasitelkiamos gesinti gaisrus arba kovoti su potviniais. Kiek yra atsparus transporto infrastruktūros tinklai, galvojant apie neilgesnį kaip 30 laikotarpį, bet galvojant apie penkerių metų laikotarpį, turint omenyje apie kintančią temperatūrą vasaromis ir žiemomis, kokias pasitaiko dabar. Ir apskritai mes negalime pasiruošti tokiems gamtos reiškiniams. Ar jūs nemanote, kad yra daugiau prieš, daug prieštaros tarp daugiau infrastruktūros ir kovos su klimato kaita arba siekiant klimato kaitos mažinimo tikslų? Ar tai nereiškia, kad mes, gal mums reikėtų sudėlioti prioritetus, siekti tvaraus transporto koridorių plėtojimo vietoj to, kad investuotumėte į keliones, kurios reiškia uh, daugiau taršalų. Aš taip pat norėčiau padėkoti už jūsų ataskaitą, už jos pristatymą, už tikslę informaciją. Norėčiau pakalbėti dviem aspektais. Vienas susijęs su Marinesko išsakyta mintimi. Connecting Europe Facility kuri galios iki 27 metų, dar 7 metus. Iki 2300 TNT tinklai turėtų būti patvirtinti ir visą tai susijęs su Connecting Europe Facility. Ar jūs tuos projektus jūs įvertino pakankamai. Kai kurie iki 26 metų bus įgyvendinami, kai kurie šiek tiek vėliau baigsis. Kai iš sanglodos fondų teikiamos lėšos Connecting Europe Facility 2 finansavimui, kol lėšos bus išlėstos, galbūt reikėtų įvertinti, kaip tos lėšos yra uh, išleidžiamos, kadangi kartais tie projektai gyvendinami tarptautiniu mastu ir kartais lėšais yra naudojamos iš sanglados fondų ir derinamas su kitais fondais. Bet visa tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Ir galbūt vadovaujantis jūsų tyrimu reikėtų pasteirauti komisijos, ką jinai galvoja šiais klausimais. Iš tikrųjų, buvo pasakyta, kad galbūt reikėtų mažiau infrastruktūros. Europoje situacija visiškai kitokia. Kai kur, pavyzdžiui, jungčių nėra apskritai, geležinkelio inf, inf, nėra, jungčių nėra, pavyzdžiui, Baltijos valstybėse, lyginant su kitomis valstybės kai e, Islandijoje išsiveržė ugnekalnis, paaiškėjo, kad apskritai susiekti neįmanoma, kadangi tam tikrų jukčių iš viso nėra. Todėl e, ištiko tikra katastrofa, kadangi nebuvo junglumo. Pavyzdžiui, Europos Sąjungos rytuose taip pat e, susidurime su dar sudėkesniais politiniais klausimais. Norėčiau paklausti, štai ko. Pirmiausia, Connecting Europe Facility įgyvendinama per INEją. Tačiau yra ir nacionalinės įgyvendinimo struktūros, šalia Inėjos. Norėčiau paklausti, kaip negaištant laiko, neskelbent viešųjų pirkimų procedūrų, tiesiog įvykdyti projektus greičiau, kuriuose dalyvauja penkios valstybės ir daugiau. Tiesiog kaip tą inėją suderinti su nacionalinėmis agentūromis, su jų veikla. Kutūra. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω του συντάκτε. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti tyrimo autoriams. Susipažinau su tyrimu, aš buvau šiek tiek nusivylusi, nes e, tyrimas rodo, jog e, vykdoma politika nepasiekė numatytų rezultatų. Ir kaip jūs e, sakėte, taryba nori ateityje dar mažinti sanglaudos finansavimą. Tuo tarpu mes dabar esame kryškelėje. Viena vertus mes kovojame su klimato kaita, kita vertus sprendžiame demografinės problemas, apie kurias dažnai girdime kalbant e, Briuselėje. Aš e, norėčiau, kad e, jūs paminėtumėte šitų dalykų sąsąją su transporto politika kovojant su klimato kaita, mes e, turime strategiją 30 metų, tačiau didelė dalimi naudojamos priemonės jau yra pasenusios. Aš e, norėčiau paklausti, ar infrastruktūros, kurias dabar turime, yra tinkamos turint omenyje mūsų klimato kaitos e, tikslus. Ir mes e, gelbėdami planetą turėsime mažinti transporto straudus, prekių ir keleivių pervežimą. Tai yra labai svarbus klausimai vidurio ir rytų Europos valstybėms, bet taip pat ir toms valstybėms, kurios e, yra pakankamai smarkiai nutolę, pakankamai smarkiai nutolę nuo kontinentinės Europos. Tai labai svarbu pavyzdžiui, kai kurioms e, saloms ir labai nutolusiems e, regionams, kur e, keliavinis transportas ir keliaivių transportas kainuoja daug brangiau, lygiai taip pat kaip brangiau kainuoja ir vanduo ir kiti dalykai. Tad turint omenyje demografinę padėtį, ar jūs e, manote, kad e, mes galėsime išsaugoti tuos regionus ir užtikrinti ten tvarų transportą, ar vis dėlto turėsime orientuotis į ambicingesnius tikslus, siekti ambicingesnių tikslų. Dėl kojų, kadangi laiko turime mažai, tai kalbėjimo laikas bus ribotas. Ponas Rikė, dvi minutės kalbėjimo laikas. Dėkoju. Dėkoju už tyrimo pristatymą. Tyrimas yra labai įdomus, plačios apripties ir jo išvados iš tikrųjų atlepia mūsų uh, nuogastavimams. Tai tam, tas tyrimas tam tikras laiškas Kalėdų seneliui. Mes dabar kalbame apie papildomą europinę vertę, ypač ši komisija tai akcentuoja, dabar bandoma papildinti egzistuojantį tinklą, pagerinti besivystančių e, valstybių infrastruktūras ir bandoma atremti įvairius iššūkius, klimato kaitos iššūkius, skaitmeninio sektoriaus ir taip toliau. E, ir e, nėra pakankamai finansavimo. Tai, ką jūs minite, ta e, papildoma europinė e, vertė ir kiti aspektai reikalauja papildomo finansavimo, nors mūsų ištekliai biudžeto ir yra riboti. Daugelis e, fondų yra valdomi dekon, decentralizuotai, e, taip pat turint e, omenyje specializuotas agentūras bei komisijos e, e, poziciją. EFSI taip pat e, atveju mums nepavyko valdymo decentralizavimo ir e, papildoma europinė vertė ne visais atvejais buvo užtikrinta, be kita ko ir kovos su klimatu kaitos rytyje. Jūs kalbate, e, jūs taip pat teikite rekomendacijas e, dėl e, valdymo ir tikrinimo. Žinome, kad kol kas tai toli gražu nėra užtikrinama dėl biudžeto aspektų. Vyko darybos su taryba ir jų rezultatai nebuvo teigiami, tad e, dėl penktos eilutės, pavyzdžiui, nežinome, kaip e, bus ir e, tuo būdu yra didelis chaosas šitais klausimais, nes jūs rekomenduojate tam tikrus dalykus, tačiau praktiškai yra daroma praktiškai priešingai. Bet ateityje mes susidursime dar su daugiau iššūkių negu dabar. Aišku, taip kaip sakiau, tai yra e, laiškas kalėdų seneliui, bet e, manau, kad e, galų gale mes nedovanų iš jo susilauksime, bet būsime nubausti. Ir aš e, norėčiau dar priminti jums, jog jūsų tyrimas buvo išverstas tik tai vieną kalbą. Aš e, norėčiau, kad e, e jis būtų išverstas kaip paprastai į tris ES darbo kalbas. Dėkuoju, ponė Rikė, už jūsų komentarus. Aš patikrinsiu, e, kaip yra su vertimu ir e, iš tikrųjų e, užtikrinsiu, kad būtų išversta į visas kalbas. Na, o dėl to nubaudimo, tai galbūt dabar prieš kalėdas reikėtų žiūrėti šiek tiek optimistiškiau. Dėkuoju. Aš e, noriu pasakyti, padėkoti už šį tyrimą, puikus tyrimas, kaip e, nauja parlamento narė, pradedama dirbti transporto klausimais, galiu pasakyti, jog e, mes iš tikrųjų čia keliame labai e, aktualias problemas. Mes realiai manome, jog Europos transportas turi keistis, iš, e, turi būti giluminių pakeitimų. Reikia taip pat daugiau e, harmonizavimo, įgyventinant numatytas priemonės e, transporto sektoriuje, tačiau aišku, mes gyvename realiame pasaulyje, pereinu prie jūsų rekomendacijų dėl e, gyvenimo ir dėl e, subsidijų. Mes e, negalime sutikti dėl eurų mokesčių, turint omenyje, kad yra subsidijuojami vietiniai oro uostai ir apskritai aviacijos sektorius. Tai nesukuria vienodų konkuravimo sąlygų ir Kitas aspektas - Europos transporto agentūra. Aš dėl jos neturiu kol kas nuomonės, tačiau aš manau, kad e, kadangi mes norime pokyčių transporto sektoriuje ir kadangi šita agentūra užsima tik tai vienu sektorium, galbūt jinai dirba gerai, tačiau mes e, neturime agentūros, kuris, kuri užsiimtų apskritai tą transformaciją E, aišku, galbūt mes negalėsime užtikrinti tinkamą finansavimą, tačiau e, tokio, kokio norime, tačiau mes turime galvoti apie tą, e, tą transformacijos laikotarpį transporto sektorių ir turime užtikrinti atitinkamus žmogiškosius išteklius ir kitus išteklius. Ačiū už jūsų tyrimo pristatymą. Daug girdėjome apie ES įvairiausias finansavimo priemonės, fondus, o dabar aš norėčiau pasiteirauti apie privatų finansavimą, ypač geležinkelių srityje. Kai jūs rengėte šitą tyrimą, galbūt jūs lyginote pasaulio regionus apskritai ir ar konstatavote, kad geležinkelio sektoriuje yra tokių regionų, kuriuose iš privačių lėšų yra daromos investicijos. Anksčiau tiesiog tokios investicijos buvo daromos daug dažniau ir netgi padėjo pasiekti įvairiausius žemynus. Europos investicijų bankas ir CF finansavimo paskolos tiesiog yra tik tai nedidelė dalis, ypač tais atvejais, kai reikalingos milijardinės lėšos. Norėčiau paklausti, ar atlikote vertinimą, ar yra tokių pavyzdžių, kai geležinkelio sektorija buvo investuotos e, privačios lėšos. Be to, apibendriname jūs minėdamas ateities iššūkius. Sakote, kad ES nėra pagrindų, kurie leistų tiesiog vadovautis konkurencinėje kovoje vienodomis aiškiomis taisyklėmis. O aš manyčiau, kad tarp e, geležinkelio transporto ir e, žemės, e, e antžeminio sausumos transporto e, reikėtų sukurti vienodas konkurencijos sąlygas, vien tik tai padidinti sausumos transporto kaštus būtų neteisinga. Paskutinis kalbės kolega Dely. Uh, well, will, uh, to, uh... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai noriu padėkoti už jūsų prezentaciją. Kaip jau keltas kolegų sakė, šis e, tyrimas iš tikrųjų paršė labai svarbius aspektus, tačiau kartais mes matome, paprasčiausiai trūksta politinės e, valios ir kartais e, norint įgyvendinti jų, jūsų rekomendacijas iškyla kitų politinių kliučių. 44 e, puslapyje jūs e, minite jog valstybės narės turi siekti e, žalesnio mobilumo arba mažinti mobilumą ir būtent e, ši, dėl šito aspekto turiu klausimų. Mes e, žinome, <clears throat> kad turintume ne dabartinę padėtį, ar, ar, ar yra kokiu nors tyrimu besiemenčių konkrečiais duomenimis, kurie rodytų, kokios būtų uh, konkrečios e, pasiekmes, jeigu mes e, mažintume e, mobilumą ir kokios būtų konkrečiai pasiekmes aplinkosauga, jeigu mes, pavyzdžiui, nejudėtume savaitę. Ir nes kol kas mes nelabai įsivaizduojame, kokios konkrečios būtų to judumo mažinimo pasiekmes, ar, ar, ar tai iš visą, ką nors, apskritai, ką nors keistų. Ar tai tik būtų naujas tendencijos socialinėse tinkluose. Dėkuoju, ponė Dėly. Dėly. Tad e, klausimų spektras buvo pakankamai platus, jūsų tyrimas yra labai teigiamo pobūdžio, tačiau aišku, kyla daug klausimų ir girdime pakankamai daug pesimistinių pasisakymų. Jūs turite keturias minutės, nes turime laikytis e, vertėjų darbo sąlygų reikalavimų. Galite apibendrinti. Aš E, teisingai išgirdau, kad keturias minutės tik tai liko, tada aš pabandysiu kalbėti trumpai. Kalbant e, apie mūsų e, pasiūlymą, jūs sakėte, jog mes siūlome kai kurios teigiamus dalykus, tačiau jie konkrečiai nelabai įgyvendinami yra. Aš puikiai suprantu tą, aš esu iš akademinio pasaulio, uh, ir aš bandau suteikti informaciją apie tai, kaip turėtų būti. Aišku, realus gyvenimas yra kas kita ir visą tai gyvendinti nėra taip paprasta, nes yra visokiausių kliučių. Aš puikiai tai suprantu. Aš suprantu, kaip yra sunku dėrėti su taryba arba kaip sunku yra įkurti tokią agentūrą, kuri E, užsijimtų visais tais aspektais, kuriais dabar užsima atskiros struktūros. Kalbant apie judumą ir e, apie tai, kokiu mastu mes e, turėtume mažinti judumą, turiu galvoje pono dėlį klausimą ar e, judumas yra geras dalykas ar blogas ir kiek jį reikėtų mažinti. E, tad atsakydamas aš e, galiu pasakyti, kad kol kas judumą yra per daug, tačiau judumas yra gyvenimo kokybės dalis. Tad mes turėtume čia pasiekti tinkamą pusiausvyrą. E, tai yra tokia pusiausvyrą, kuri užtikrintų tvarumą. Tai, aišku, labai sun, sunkiai pasiekiama e, pusiausvyrą tarp e, aplinkosauginių ir socialinių bei ekonominių aspektų. Nes ką mes, mes e, žiūrim į aplinkosaugos pusę, tai iš tikrųjų e, matom, kad jeigu Europoje nebus užtikrinamas augimas, tai bus problema, todėl reikia to tinkamo balanso. E, Ir šito požiūriu aš manau, kad mes e, turime suprasti, jog e, mes investuojame tam, kad e, mašinos būtų labiau naudojamos. Mes turime investuoti tam, kad būtų mažinama tarša ir stabdoma klimato kaita. Aš čia kalba sukasi ne apie infrastruktūrų kiekį, nes mobilumas dabar nėra veiksmingas. Nes dabar e, labai daug automobilių važiuoja juose esant tik tai vienam keleiviui. Ir e, kol kas švarios transporto priemonės nenaudojamos, nes nėra e, tokių infrastruktūrų kaip įkrovos centrai, stotis. Jūs komentavote e, kai kurie šitos aspektus. Toliau, kalbant e, apie tą e, tinkamą judumą, mes turime skatinti elektrinės transporto priemonės, taip pat turime sukurti vienodas konkuravimo sąlygas, nes buvo pamintas ir šitas aspektas, nes mokesčiai nėra vienodi visur. Mano nuomonė, E, mokesčių srityje mes taip pat turime galvoti apie aplinkosaugą ir e, tai e, sulygintų sąlygas. Taip pat turime skatinti švaresnius automobilius. Buvo taip pat ir kitų klausimų, kurie man pasirodė labai įdomus, o būtent uh, E, klausimas, ar įmanoma sumažinti judumą. Jeigu yra kokiu nors mokslinių ataskaitų, kurios rodo, jog e, žmonės, bet mes ir matome tokią tendenciją, e, jog žmonės nori judėti vis labiau, nepriklausomai nuo to, kokia yra padėtis. Žmonės E, sieja savo gyvenimo kokybę su e, judumu. Mano motina, pavyzdžiui, ar vaikai gyvena kitoje valstybėje, aš noriu su jais sustikti dažnai, aš turiu turėti galimybę judėti. E, ir mes turim, aišku, čia atsižvelgti į individų laisvės aspektą. Ir todėl mes turime atsižvelgti ir, ir, ir veikti, galvodami apie labai daug aspektų, mes turime galvoti apie e, tvaraus judumo įpročius ir atitinkamai skatinti. Tai e, per e, sąnaudas, nes Aš noriu pakomentuoti taip pat ir kai kuriuos kitus aspektus. Jūs e, taip pat minėjote papildomą vertę ir kritikavote Europos investicijų banką. Vienas iš dalykų, kuriuos mes e, konstatavome, tai, kad e, kai kurie fondai nėra veiksmingi ir e, kita ver, e, vertus mes neturime tokių priemonių, kurios leistų labai e, aiškiai įvertinti ir aiškiai palyginti veiksmingumą. Todėl, kad e, čia ne, kalba sukas ne tik apie ekonominį veiksmingumą, bet ir apie tam tikrą pusiausvyrą tarp įvairių e, aspektų, teritorijų ir taip toliau. Akademinis pasaulis kaip tik tai ir bando sukurti tokius mechanizmus, kurie atsižvelgtų į visus šitos e, rodiklius ir aspektus. Tačiau priklausomai nuo to, kaip naudojami uh, E, tie fondai, kol kas mes e, iš tikrųjų atsiliekame daugumas vertinimų, kurie dabar yra užtikrinami e, nenagrinėja poveikio, o nagrinėja tik tai administracinius aspektus. Mes turime labiau atsižvelgti į poveikį, į, į pasiekmes ir atitinkamai paruošti tas metodologinės priemonės. E, E, tokio vertinimo, kadangi tai padėtų geriau e, prognozuoti ateitį ir geriau pasimokyti iš praeities klaidų, kad galėtume užtikrinti geresnę ateitį. Dėkuoju ponui e, Vasalo už šią prezentaciją ir kitą kartą suteiksiu poniai Laura, Laura Gerydo daugiau kalbėjimo laiko. Ar dar norėtumėte keltą žodžių pasakyti apibendrindama? Vieną dalyką gal norėčiau pridurti. Kalbant apie judumo sumažinimą, man ateina į galvą štai kas. Tai yra dienos judėjimas. Ar tikrai visi turime vykti kažkur, pavyzdžiui, kad patektume į darbą. Aš manau, kad šiuo požiūriu galima tą problemą spręsti. Pavyzdžiui, jeigu, pavyzdžiui, jeigu nusprendėte vykti aplankyti mamą į Paryžių ar į Korsiką, ko gero, automobiliu bus sudėtinga. Bet visiems vienodos sąlygas reikia turėti, pavyzdžiui, nebūtina savo automobiliu vykti, galite vykti traukiniu. Manau, kad galima įgyvendyti tam tikras priemonės, kad judumas mažėtų. Ne nesijimant prievartos prie žmonės, kurie turi kažkur nuvykti e, ir, ir negali elgtis kitaip. Pirmininkė, dėkoju už pateiktą studiją, ačiū vertėms, kurie paskyrė mums kelias papildomas minutės ir manau, kad Europos komisija irgi pasižymėjo tuos visus teiginius, kuriuos čia išgirdo. Tai bus svarbu, jeigu norime atsiliepti į tuos judimo, judumo iššūkius. Tai norime kurti daugiau tvarumo ir jei norime, kad